Bună ziua, dragi colegi! Aș dori să începem ședința noastră de astăzi. Kolegos, laba diena. Pradėkime šiandienos posėdį. Pirmasis darbo atvarkės klausimas - darbo atvarkės patvirtinimas. Jeigu niekas neprieštarauja, tada teigiame, kad darbo atvarkė patvirtinta. Šiandienos posėdis transliuojamas internetu per Europos parlamento interneto svetainę. Vertimas uh, užtikrinamas šioms kalbos, kalboms prancūzų, vokiečių, italų, čekų, ispanų, uh, lenkų, bulgarų ir rumunų. Taip pat turime pasyvę lenkų kalbą. Vertėjai reikalauja, kad posėdis būtų e, transliuojamas geros kokybės garsu ir vaizdu, tik tada jie gali išversti. Todėl labai svarbu, kad jūs laikytumėmės kalbėtojams numatytų, suteiktų gairių. E, jeigu skambinsite telefonu, be vaizdo verčiami nebūsite. Kalbėtojus raginame kalbėti gimtają kalbą, jeigu e, įmanoma. Taip pat labai rekomenduojame neskaityti kalbų. Naudokitės užrašais, kalbėdami, kalbėkite laisvai ir natūraliai, o neskaitykite. E, vertėjai iš Europos parlamento iš anksto jums dėkoja už bendradarbiavimą. Taip pat noriu priminti, kad mau, kaukių e, dėvėjimas e, dalyvaujant posėdėje šioje salėje yra privalomas. Jeigu niekas neprieštarauja, tai sakome, kad Birželio 11, 22 ir Liepos 15 dienos posėdžio protokolai yra patvirtinti. Dėl nenumatytų aplinkybių balsavimas yra nukeltas į šiandienos posėdžio pabaigą. Pradėsime nuo BŽUP dosijai, o balsavimas vyks nuo 18.40 iki 20 valandos. Dabar pasikeisime nuomonėmis apie BŽUP dosiją. Pirmiausia, strateginiai planai. Nuo kadencijos pradžios 21 šešėlinio pranešėjo posėdis įvyko. Neseniai, e, kai Envi komitetas pažeidė dėrybų procedūrą, visos uh, frakcijos e, prisidėjo prie darbo ir atsimtė savo politinius prioritus. Ponas Jaras pasiūlė keletą tai įmanomų kompromisų. Uh, prie pagrindinio dosie. Paskutinis šešėlinių pranešėjų posėdis numatytas kitą savaitę, e, kai e, bus, likę, kai bus likus tik viena savaitė, atsiprašau, iki galutinio pakeitimo pateikimo termino. Parlamento pozicija turėtų būti įrinta spalio mėnesio antrajame, antroje sesijoje plenarnėje. Ir keletas klausimų e, buvo pradėti diskutuoti. E, valdymas veikla iš viso 15 straipsnių. Nuo e, rugsėjo 19 dienos įvyko 12 e, šešėlinių pranešėjų posėdžių ir suprantame, kad buvo susitarta dėl visų pakeitimų išskyrus 2, 20, 219b straipsnio ir septinto priedą, kuriame kalba apie mėsą, mėsos produktus ir produktus paruoštus iš mėsos. Pagal reglamentą 1307-2013. Dėl visų pakeitimų buvo susitarta didelė balsų dauguma. Dabar pereikime prie diskusijos. Pradėsime nuo Pėterio Jaro, kuris kalbės penkias minutės.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 klausimais. Kaip e, tuos rezultatus ir tuos rodiklius surenkame per valstybės narės, per ūkininkus? Koks nacionalinis strateginis planas? Čia reikės pasiekti kompromiso e, dėl to, ko mums reikia, viena vertus, ko nereikia. Taip mes suprantame, kad e, reglamentus galime kurti Briuselėje, tačiau reikia lankstumo valstybėms narėms. Ir aš manau, kad jeigu reikalai klostysis taip, kaip mes numatome, turėsime viską uh, E, suvesti į vieną deleguotą į teisės aktą, kad abi pusės būtų patenkintos. Taigi Bruselis gali priimti sprendimus, bet turi būti palikta lankstumo valstybėms narėms. Aktyvūs ūkininkai. Apie tai buvo kalbėta pakankamai daug. Aš tikiuosi, kad po plenarinio posėdžio mes galėsime apie tai padiskutuoti su valstybėmis narėmis. Parengsime vadinamai negatyvų į sąrašą ir galbūt e, galėsim sukurti tam tikras prievalės valstybėms narėms, įvardinsime, prie, e, kam negalime pritarti. E, nesutarėme dėl aplinkos sauginių priemonių pagal antrąjį ramsti. Aišku, tai yra pozityvi kova. Labai daug buvo ginčiamasi dėl sąlygų, ką ūkininkai turi daryti, kad gautų bazinę premiją, išmoką tai yra visuomet ginčitina. Man atrodo, kad tai reikėtų dažniau viešinti. Mes turime pasakyti, kad Europos ūkininkai negauna tiesioginių išmokų už nieką. Jie turi tenkinti visą eilę sąlygų ir jeigu jie tai padaro, tik tada gali gauti pinigus. gana įtempta diskusija, aš manau, vyks plenariniam posėdė, aš bent jau to tikiuosi, turėsim galvoti apie tai, kaip socialinį ramstį įtraukti. Ko daugiau reikia šia, šia, šiame etape? Man atrodo, kad reikia daugiau racionalumo ir geros valios. Turim pasakyti, kad mūsų vieta yra pakankamai gera, mes kalbame apie gerą valią, apie racionalumą. Turime sutelkti dėmesį į pagrindinius aspektus, pagrindinius pakeitimus, negalime uh, E, per daug jų teikti ir galbūt frakcijų mažuma atmeta reformą iš karto be ginčių, bet turėtų aiškiau savo poziciją tada jie įvardinti. E, neturime leisti, kad jie mums priteiktų daugybę e, pakeitimų, kurie neturi prasmės. Aš tikiuosi, kad spalio mėnesį mums pavyks dėl visko susitarti. Ačiū pirmininkė. Mulțumesc, dragă Peter. Iar acum, doamna Müller pentru 5 minute are cuvânt. Dėkui dabar ponė Müller, 5 minutės. Pone pirmininkė, labai ačiū. Vertimas vyko lietai. Deja, dabar mes nematome vaizdo, todėl versti negalime. Gute Zusammenarbeit, die letzten zwei Jahre intensive Arbeit liegen hinter uns atsiprašau, e, paskutiniai e, metai buvo gana naudingi. 2019 e, metų balandžio mėnesį buvo priimtas pranešimas, kuris buvo naudingas. Mano pranešime yra pabrėžta, kad Europos komisijos pasiūlymas yra labai geras, ypač tie vadinamieji New Delivery Models, nuo gyvenimo modeliai yra labai naudingi. Agri labai aiškiai kalbėjo apie atitikties sistemą ir e, buvo žiūrima, kokios taisyklės yra keliamos e, sąlygų tenkinimui, e, nauja į elgesį, į veiklą orientuota sistema turi būti sukurta. Mes reikalavome daugiau lankstumo, bet taip pat reikalavome, kad pavienės valstybės narės elgtųsi atsakingiau. Čia mes galėtume labai aiškiai valstybių narių pagaidavimus uh, bendrai žemės ūkio politikai įvardinti. E, Bet dabartinėme projekte nėra numatyta jokių pakeitimų valdysenai ir e, yra sakoma, kad turi būti laikomasi labai aiškios valdymo struktūros. Įgyven, naujam įgyvendinimo modeliui taip pat yra nustatytas metinis um, veiklos įvertinimo modelis, rezultatų įvertinimo modelis. Taip pat yra nustatyta, kad kas dviejus metus uh, Europos komisija turės įveldinti pasiekimus, rezultatus, kągi tai reikš. Tai reikš, kad turėsime dviejų metų terminą, per kurį bus galima pasverti, ar vieni ar kiti rodikliai yra tenkinami ir e, koks pasiektas rezultatas, koks yra poveikis. Uh, Europos komisija yra atsakinga už ES finansinių interesų apsaugą. Jeigu uh, ji žvelgia riziką, gali organizuoti inspekcijas vietoje. Europos komisijai tam taisyklių uh, tai pakanka. E, mes suprantame, kad mes turime kalbėti apie pinigų taupimą ir papildomos biurokratijos vengimą. Galiausiai aš noriu pasakyti, kad mes nuolat turim kalbėti apie sąlygų tenkinimą, papildomus reikalavimus dėl aplinkosaugos, dėl gyvūnų apsaugos ir kitų dalykų. Jeigu tos sąlygos nėra tenkinamas, 10 procentų skirtų subsidijų gali būti e, nubraukta. Iki šiol 5 procentai tai buvo numatyti. Kalbam taip pat apie krizinį rezervą pusantro milijardo ir e, naujajame e, naujojo kadencijoje darbas vyksta konstruktyviai, mes pasiekėme devynis bendrus kompromisus, visos frakcijos e, juos pasiūlė ir pastebėjome, kad EPP e labai greitai e, pateikė savo pakeitimus ir konstruktyviai šešėlinis pranešėjas e, labai gerai e, įvertino frakcijos poziciją dėl tų naujo gyvendinimo modelių. Mano nuomonė, gaila, kad kitos frakcijos taip aiškiai nepasisakė, nes visi kalbėjome apie tai, kad turime siekti bendryjų masto vienodų taisyklių, pagrindinių taisyklių visiems, ypač kai kalbame apie klimato apsaugą, aplinkosaugą. saugą Psichologiškai tai būtų labai naudinga ir tai, aišku, būtų naudingiau e, ekologijai, bendrai kalbant, mano nuomonė, e, tai darome nepakankamai ir tai yra žingsnis atgal. Kitas dalykas, mes nepakankamai aiškiai apibrėžėme strateginius planus, mes turime dirbti nuosekliau. Kaip dabar, kai klausausi, kad Peteris Jaras sako, kad strateginiai planai yra saugus ir aiškus, mes turėtume atidžiau pažvelgti ir pažiūrėti, kas yra horizontalusis reglamentas. Ir man atrodo, kad mes turėtumėm išbriežti, nubriežti tokią bendrą vienijančią liniją sistemai suvienyti. Po vasaros atostogų socialdemokratai uh, kalbėjo apie finansų priemonių e, panaudojimą pagal rezultatą, bet aš manau, kad tai būtų neteisingas signalas. Man atrodo, kad mes turim kalbėti apie vadinamą performance bonus, veiklos premiją. Uh, E, ir dabar apie juos įvedimą yra daug kalba. Man atrodo, kad būtų išmintingiau, jeigu mes apie Agri 19 pranešimą kalbėtume, dėl kurio esame visi labai daug išdiskutavę ir nusprendę e, vienintelis pozityvus signalas dabar, kuriam pritarė visos frakcijos, yra tas, kad e, nebus raktinio balsavimo per galutinį balsavimą, balsuosime visi pozityviai ne, ir tai leis mums nueiti į trialogą. Aš norėčiau mums patiems palinkėti stipraus mandato triašaliame dialoge, nes e, galime daug pralaimėti, o tuo nesame suinteresuoti. Dėkuoju visiems už bendrą darbą ir aš jau laukiu diskusijų plenarinėme posėdėje. Ačiū. Mulțumesc și eu, doamna Müller, iar acum dau cuvântul domnului e, Eric Andriu pentru 5 minute. Dėkuoju dabar ponas Andriu, penkioms minutėms prašom. Dėkui, pirmininkė. Pasistengsiu. Pirmiausiai, kaip ir kolegos, noriu padėkoti visiems šešėniams pranešėjams, kurie tikrai labai daug dirbo e, rengiančius pranešimus visi ir jų komandos atliko puikų darbą. Taip pat nepaprastai dėkoju nuoširdžiai sekretoriatui. E, tikrai E, sekretoriatas puikiai dirbo ir mano biuro darbuotojai taip pat. Taigi, e, noriu pasakyti, kad jie visi žmonės prisidėjo prie kokybės pranešimų. Ir aš glaustai pristatysiu klausimą, nes per ateinančias savaitės mes e, dar turėsime galimybės kalbėti apie pranešimus ir per plenarinę sesiją mes turime suteikti galimybę taip komisijai valdyti krizės, taip pat darba organizuoti e, rinką, užtikrinti sąlygas ūkininkams tam, kad galėtų funkcionuoti rinka. Yra e, keletas e, skyrių, pavyzdžiui, komisijos atsakomybė valdant krizės ir bendrosios vidaus rinkos vientisumo išsaugomas. Tai labai svarbus skyriai. Mes siekėme savo darbais, rengiami pranešimu e, prisidėti prie e, tam tikrų nuostatų sutvirtinimo dėl e, su cukrumi susijusiais produktais ir pieno produktais. Mes taip pat siekėme, kad būtų įdėkta elektroninė duomenų keitimosi sistema Ir dabar e, komisija neturi tam tikrų priemonių, kurios turėtų būti užtikrintos. Taip pat e, reikia įgyvendinti geros valdysenos principą naudojant ES e, lėšas ir tas principas turi būti taikomas visiems. Komisija turi parengti veiklaus strategiją, rodiklius, taip pat uh, įvertinti uh, kaip veikia priemonės ir e, taip pat, kaip žinome, valstybės narės renks savo e, strateginius planus. Mes e, turime galvoti apie taip pat rinkos organizavimą bendrosios valdant krizės ir reikia taip pat veiksmingo ankstyvo perspėjimo mechanizmo, kuris perspėtų apie problemas rinkoje. Taip pat reikia E, pavyzdžiui, e, prisiminti tai, kai buvo 2016 metais valdant e, pieno gamybą. Reikia taikyti viešasis intervencijas gamintojų naudai, pavyzdžiui, importo, eksporto tam tikrus veiksmus. Taip pat reikia nepamiršti aplinkos saugos veiksnių importuojant produkciją ir taip pat reikia panaudoti koregavimo prie sienos mechanizmą, kad mes apgintume Europos Sąjungą. Mes turime e, numatyti papildomas sąlygas importui iš trečių šalių, pavyzdžiui, dėl e, fitosanitarinių reikalavimų ir gyvūnų gerovės. Reikia socialinių aplinkosaugos elementų aiškių, e, kad būtų užtikrintos visos teisės. Taip pat e, reikia užtikrinti, kad įvežant iš trečių šalių produkcijai turi būti pagaminta pagal standartus, e, kurie atitiktų mūsų standartus. Taip pat numatyti reikia valstybėms narėms lankstumą taikant priemonės maisto produktams vaikams. Dar vienas dalykas - vienininkystės sektorius, kaip žinia, reformuojant bendrą žemės ūkio politiką, e, tas sektorius patyrė daug problemų ir uh, E, jisai yra taip pat dabar labai e, nukentėjęs šis sektorius. E, mums reikia naujos sistemos leidimų, pavyzdžiui, iki 2050 metų. Tokiu, taip pat dar vienas dalykas alyvogių aliejaus, alimedžių aliejaus sektorius reikia užtikrinti sąlygas gamintojų organizacijoms bendradarbiauti. Dėl vyno reikia suderinti etik, ženklimo etiketėmis sistemas. Ir dar vienas mm, platus klausimas yra e, ūkininkai, jų organizacijos. Mums reikia taisyklių, kad jos leistų veikti tokioms organizacijoms veiksmingai Pavyzdžiui, reikia atsižvelgti į kilmės nuorodas sūriui ir vynui, jos turi būti, jų laikymasis turi būti užtikrintas. E, tiek norėjau pasakyti, dėkoju. <clears throat> Labai ačiū, ponė Andriju. Dabar šešiniai pranešėjai. E, Poniai Marijai Noifil suteiksiu žodį socialistų vardu pasisakyti. So, uh, ganz herzlichen Dank. Ich glaube. Labai ačiū. Aš tikiuosi, kad jūs mane gerai girdite. Aš esu savo kabinete. Labai ilga savaitė mūsų laukia. Ir nuo pat pradžios aš su visų frakcijų kolegomis stengiuosi bendrauti. Kas dabar mūsų laukia? Žemės ūkio politika yra e, orientuota į bendrą Europos politiką visame pasaulyje. Mes turime kalbėti apie e, labai glaudų ryšį su žaliųjų sąranga, žaliųjų, e, žaliųjų kursų. E, Tai turi būti pakankamai pabrėžiama. Tris akcentus žalieji nori išskirti - saligiškumas, visų valstybių ir visų įmonių prievalių laikymasis ir aktyvus įsipareigojimas. Ir tai yra e, būtina, kad e, būtų programiniai pinigai skiriami ir kad būtų tenkinama žalisios idėjos. Ir kitas dalykas, e, turime kalbėti apie 65 straipsnių taikymą. Tai yra tik viena pusė, tai yra žaliųjų architektūra vadinamoji. Kita vertus, mes turime kalbėti ir apie aiškę sistemą, aiškę struktūrą. Ar gali įmonės e, žemės ūkio iš tikrųjų gauti lėšų, uh, E, jeigu jos e, tenkina jau visas sąlygas. Kai kas e, kalba apie specialias sąlygas, specialias nuostatas, kurios būtų taikomas ne tik ES, bet ir visam pasauliu iki pat Singapūro. Bet pirmiausia, susitvarkykim patys savo žemyną. Žmonės, kurie gauna Europos pinigus, turi tenkinti iškeltas taisyklės. Valstybės narės turi tuo pasirūpinti. Uh, E, darbuotojams turi būti mokamas minulus atlyginimas, draudimas turi būti suteiktas ir panašiai. E, dar du dalykus norėčiau išskirti. Kalbame apie globalę atsakomybę viena vertus ir kitas dalykas - poreikį e, tenkinti pasaulinius įsipareigojimus, tokius kaip Paryžiaus sutartis. Tokia yra vadinamosios žalios architektūros uh, E, toks yra fonas, kontekstas, bet mes turime bendradarbiauti ir su kitais komitetais, užimtumo, envi komitetu. Jeigu mes visus įtrauksim ir sugebėsim e, taip įtvirtinti žalėje struktūrą, žalį architektūrą, tada pažengsim į priekį. Ačiū. În același timp, v-aș ruga foarte mult să vă țineți de timpul. Labai norėčiau paprašyti laikytis kalbėjimui skirto laiko, nes vėluojame. Dabar Renew atstovė pasisakys. Netolerėt. Madame Toleret, c'est à vous. Merci. Euh. Pone Toleret. Dėkui pirmininkė, labai ačiū visiems, kurie prisidėjo prie klausimų susijusių su bendros žemės ūkio politikos reforma, kurio nepaprastai plati. Aš e, keičiu Martin e, Klavačė, kuris dar dalyvauja darybose ir e, mes turime prisiminti, kad ūkininkai pirmiausia naudojasi bendraja žemės ūkio politika ir mes turime jiems padėti. Pirmiausia, dėl aplinkos saugos priemonių. E, noriu pasakyti, kad jau egzistuoja ir egzistavo aplinkos saugos priemonės, e, tai susijęs su e, tvaria plėtra ir aš nežinau, kodėl strateginiuose planuose nuo, šešias, nuo 100 iki 60 procentų pereis mes e, e, neklyskime e, yra pripažįstami tie dalykai, yra ir kaip paveldas pripažindama. Ir antras ramstis 12 procentų pervedamų plėšų turėtume labai atidžiai žiūrėti tai. Aš nesu tikra, aš, ar tas perkelimas iš pirmo į antrąjį ramstį. Uh, E, užtikrins e, deramą konkurenciją ES viduje. Ir e, trumpai noriu kalbėti, kad geriau būčiau suprasta ir noriu baigdama pasakyti, kad komisija, iš komisijos laukime, kad bus pratestas deleguotojų aktų galiojimas dėl vyno, nes tai mums labai aktualu. Dėkoju. Da, mulțumesc și eu, um, doamna Toleret, iar acum mergem mai departe. Dėkuoju, ponė Toleret. Toliau Žil Lobreton ID. Dvi minutės. Dėkui pirmininkė. Mm, jau egzistuoja nacionaliniai planai šioje srityje, tai susijęs su lankstumu bendrosios žemės ūkio politikos ir kiekviena valstybė narė gali prisiderinti prie savo poreikių, aišku, atsižvelgiant į bendras e, gairias. Kai kas sako, kad tai yra bendrosios žemės ūkio e, polikos ir nacionalizavimas, gal per nelik stipriai pasakyta, bet man atrodo, kad iš tikrųjų iš dalies tai yra ir teisinga. E, trys priežastys, dėl ko aš nesu patenkintas pasiūlymais e, mažinamas finansavimas bendrai žemės ūkio politikai, nesižvelgiant į žemės ūkio sektoriaus e, krizę ir noriu pasakyti, kad e, mes kovosime, kad bazinės išmokos būtų išlaikytos ir nemažinamos. Antras dalykas, kuris man kelia susirūpinimą, tai yra e, reikalavimai susijęs su aplinkos apsauga. Man atrodo, kad tai, apsauga, man atrodo, kad tai yra pernelik e, griežti reikalavimai. Taip, mes visi suvokime, kad vyksta pereinamasis laikotarpis aplinkos srityje, bet uh, E, mes nepritame visiems pasiūlymams ir bus daug pateikta pakeitimų plenarniai sesijai, pasižiūrėsime, koks bus rezultatas. Ir dar vienas dalykas, pernelyg daug atsiranda aplinkos saugos rodiklių, dėl to atsiras dar daugiau kontrolės, tai e, užkraus dar didesnę administracinę naštą ir sąnaudos padidės e, ūkininkams, pavyzdžiui, bus įvesta bendrai privatos sertifikavimo sistema, kuriai nepritariu. Ir dar vienas dalykas e, - laisvoji prekyba globali, kuri prie to toliau žinome, kad su Meksika balandį per krizę pasirašė ES sutartį su Meksika. Pavyzdžiui, bus pagal tą sutartį vežama mėsa ir tai pakenks mūsų galvijų augintojams. Ir aš bijau, kad e, mūsų ūkininkai yra laikomi kaip penkta šunskoja, visiškai niekam nerūpintis. Ačiū, Martin Hoisling, dviem minutėm žaliųjų vardu. Ne, ne. Pirmininkė, Peteris yra sakė, kad reikia racionalumo ir geros valios ir aš to norėčiau. Uh, Bet e, pastaruoju metu mes gana chaotiškai susitinkame ir kartais tos geros valios pritrūksta, kad gerą e, reformą sukurtumėm. Vakar vyko šešėlinių, e, šešėlinių pranešėjų posėdis, Peteris Jaras sėdėjo savo mašinoje, su juo susikalbėti buvo neįmanoma. Taigi, kai mes kalbam apie didelį darbą, aš galiu tik tai pasakyti, atsiprašau, bet dėja šį kartą e, didelio, di, didžio darbo nenuveiksim. Mane labiausiai erzina tai, kad šešėliniuose pranešėjuose balsavimas paprastai vyksta labai greitai ir mes nieko nesuspėjam. Socialdemokratai kartu su APP ir Rinių sudaro kažkokį tai sandorį ir už uždarų durų dėl visko susitarė Ir e, tai, e, e, ką žin, ar gali būti sėkminga bendrai žemės ūkio politikai. O tai kur tada mes kalbėsime apie klimato apsaugą, kur apie biologinę įvairovę, kur apie tą strategiją nuo lauko iki stalo bekalbėsime, apie tai nėra net užsiminama. Man atrodo, kad mes pradedame pavojingai žaisti. Ekoschemos, aš dar kartą noriu pabrėžti, jos yra laisvanoriškos, jos yra neprivalomos. Mano nuomonė, tai yra žingsnis atgal bendrojo žemės ūkio politikoje. Ir e, jeigu norim, kad valstybės narės turėtų visas įmanomas galimybės, tai man atrodo, kad mes pirmiausia turime siekti e, tokios bendro žemės ūkio politikos, kurioje niekas nesidubliuotų, nes dabar atrodo, kad yra tokių neaiškių dalykų. 70 e, procentų išmokų turi būti nesusaistyta išmoka už žemės plotą, ir kiti sprendimai, kurie dabar yra priimami, man atrodo, yra regresyvus. Mes turim suprasti, gana sunku bus prastumti mūsų poziciją, jeigu mes jos nepakeisime. Ir aš galiu pasakyti, kad atsakomybė ne, už tai nebus aiškiai apibriešta. Kolegos, praeitą savaitę 60 procentų iš mūsų nusprendė, kad reikia klimato tikslų siekti, bet tame prane, šiame pranešime apie klimato kaitą visiškai nieko nesakome ir, arba praktiškai nieko nesakome. Ačiū. Mulțumesc, mergem mai departe cu domnul Ber. Ačiū. Toliau. Bertian Roisin, akar, dvi minutės. Dank u wel, voorzitter. De nu voorliggende hervorming van het GLP biedt een unieke kans in mijn beleving om te stoppen. Ačiū, pirmininkė turime unikalią galimybę mm, nutraukti per nelik didelį reguliavimą ir tikrai palankesnę sąlygą sukurti ūkininkams, bet reikia visiškai naujai mąstyti. Reikia mm, atsisakyti tos minties, kad viską iš Briselio reikia reguliuoti priešingai, reikia sutelkti dėmesį į ūkininkų patirtį, kuri perdodama uh, Ir aišku, valstybių narių specifinė situacija dėja įvairios frakcijos siūlo vis daugiau bendro tipo reikalavimų dėl įprastinių išmokų taip pat. Uh, Mm, dabar ūkininkai turės laikytis 3 metrų ribos reikalavimo ir taip toliau, netgi kuomet jie yra mm, investavę į tas e, ekologinės zonas, e, dabar tam, kad galėtų naudotis tais vandens telkiniais, jie turės laikytis papildomų reikalavimų. Man atrodo, kad iš tikrųjų turime sutelkti dėmesį į tai, kas jau veikia ir nekeisti tokių dalykų. Uh, kai kurios frakcijos galvoja, kad e, gal bus galima auginti gėlės kokias, kad gautum e, bazinę pagalbą taip pat, bet e, ar, sakykime, jeigu kalba apie javus, baltyminės kultūras, jeigu bus dar daugiau sąlygų keliama, ūkininkai turės dar didesnę naštą nešti, o jokios finansinės kompensacijos už tai nebus numatyta. Iš tikrųjų, tai, ką mes dabar matome, nėra pritaikyta prie valstybių situacijos. Kiekviena valstybė turi turėti galimybę e, koreguoti taisyklės pagal savo specifiką. Pavyzdžiui, 28 taisyklė EKR yra labai aišku tekstą pasiūliusi ir aš labai atkreipiu jūsų visų dėmesį ir kolegos noriu priminti taip pat jums apie žmogiškai faktorių, ką tai reikšta mūsų politika, mūsų ūkininkams, jų šeimoms, kiek valandų ūkininkas dirba per savaitę, kokia yra ta sąžininga darbo valandos kaina ir tikrai negalime um, iš jaunimo ypač atimti perspektyvą perspektyvų ateičiai. Ačiū. Ir Luke Ming Flanagan Guė vardu dviem minutėm bus paskutinis kalbantis šiuo klausimu. Hi, can you hear me? Labadiena, ar girdite mane? Pirmininkas taip. Yes, we can hear you, you can talk. Okay, thank you. Um... Ačiū. Bžūp reforma yra tai, ką mes turėjome, aišku, daryti ir su kuo dirbame keliarius metus, buvo daug susitikimų, daug įvairių kliūčių įveikta ir galiausiai visgi visas procesas sugriuvo. Nežinau, ar čia tyčia kažkaip tai užplanuota tai buvo, kad galiausiai buvo šešėlinių susitikimai, kurie sąžininkai, pasakykime, buvo tik tai pašnekesiai tarp šešėlinių vardan paties proceso. Šiandien įvyko paskutinis tas toks pašnekėsi šešėlinių susitikimas per brūkšnelį, kur iš tikrųjų net negalėjome girdėti pirmininkas, kas ką kalbėjo ir negalėjome ir matyti kai kurių kalbėtojų, tai nebuvo vertimo, viskas vyko vokiečių kalba galiausiai. Uh, Taip, geros valios daug apie tai kalbama, bet jeigu taip, tuo tiki, tai tiki tuo, kas neegzistuoja. Uh, Mes teiksime pakeitimus, mes bandysime, kad bent kažkiek sažiningumo šiame procese visgi atsirastų, matysime, kokia bus galiausiai situacija dėrybose, trilogė, bet jeigu sakoma, kad tai buvo įtraukus ir sažininkas procesas, tai tikrai yra didžiausias melas. Mulțumim și noi, iar acum mergem mai departe la următorul dosar. Ačiū, toliau. Kitas klausimas, horizontalus reglamentas, suteiksiu žodį poniai Ansander, EPP vardu dviem minutėm. Ačiū pirmininkė. Taigi, dėl horizontalaus reglamento visų pirma norėčiau pasveikinti atliktą darbą tarp e, įvairių šešėlinių pranešėjų, pranešėjo. E, aišku, galima apgailę stauti, kad visgi išlieka dar vienas neišspręstas klausimas dėl šios reformos ir nepavyko susitarti, plenarnėje sesijoje teks nuspręsti dar to dėl mūsų frakcijos dėl mūsų visų frakcijų, kokia buvo situacija komitete, kaip taip e, galima buvo visgi uh, prieiti prie tokios situacijos, nors tikrai siekiame, kad reformos didintų veiklos rezultatų pasiekimo lygį, o įvyksta priešingai. Mes siūlome supaprastinti iš tikrųjų um, mokėjimų um, sistemą, pagal kurią sprendžiama, ar tinkama finansavimą skirti. Ir jau daugiau kaip dviejį metai mes dirbame šio pasiūlymo pagrindu ir aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir pasakyti, mūsų pranešiai, kad ši sistema kokia yra siūloma šiandien, ji tikrai nenumatys jokio supaprastinimo. Priešingai, liko tik kelios dienos iki balsavimo parlamente. Aš labai tikiuosi, kad parlamentas visgi priims išmintingą sprendimą, aišku, tvirtą, nepriklausomą balsuodami, tokį, kuris leis mums po to pradėti dėrybą su taryba ir diskutuoti su komisija. Bet labai svarbu, kad mūsų būtų labai aišku aiškus parlamento suformuotas pasiūlymas. Ir kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką, iš tikrųjų siekis yra užtikrinti vieningą rinką, bendrą, bendrai taikomą politiką. O ką mes matome, dėje, kad visgi yra labai didelis susiskaldimas tarp valstybių narių ir iškyla didžiulis um, konkurencijos iškraipimo pavojus, labai didelio, didelės neligybės tarp ūkininkų pavojus. Ir Deja, tai yra labai blogai, tuo tarpu, kai mes siekėme bendros žemės ūkio politikos visoje Europos Sąjungoje ir kai eina kalba apie pagalbos paskirstimą, visą ekonominį organizavimą veiklos, klimato, aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi, kontrolės sistemą ir mm, strateginių planų įgyvendinimo rezultatų stebėjimą. Aš labai tikiuosi, kad komisija padės mums kovoti su bendros žemės ūkio politikos, kuri tokia mums artima širdžiai suskaldimu. Ačiū. Toliau e, Pina Pičerna dviem minutėm. Sì, grazie, grazie, prezident. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, visiems, kas prisidėjo prie šio labai sunkaus darbo. Mes irgi stengiamės prisidėti kiek įmanoma. Mes galvojame, kad išlieka dar svarbių neišspręstų klausimų. Mm, reikia labai aiškių, tvirtų, um, patikimų taisyklių mūsų ūkininkams ir reikia taip pat pasirūpinti tuo, kad būtų tinkamai laikomasi aplinkosauginių reikalavimų mes per šiuos paskutinius mėnesius stengiamės, kad būtų suformuotas kompromisas kompromisas, kuris apjungtų mm, tuos prioritetus, kurie mūsų manimų yra labai svarbus, kuriuos mes norime perteikti komisijai. Tai yra, kad būtų suformuotos bendros bazinės taisyklės, kad būtų išsaugotas uh, Mm, žemės ūkio politikos, bendros žemės ūkio politikos, būtent tas bendras pobūdis, uh, vieningos politikos pobūdis. Mes turime dar kartą pabrėžti, per tą tikrai neilgą jau likusi laiką, kad mūsų pranešimu mes siekiame aiškumo, bendrų visiems taikomų vienodai taisyklių. Taip pat mes nenorime atsisakyti griežtos kontrolės ir tikrinimų, e, rezultatų vertinimo ir, aišku, aiškių aplinkosauginių reikalavimų. Tai, manau, yra uh, labai svarbu ir komisijai, komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen yra tą pabrėžusi labai aiškiai. Manau, kad tokiu būdu mes pagerintumėm ir bžūp reputaciją, kuri per pastarosius keliarius metus smarkiai nukentėjo. pasigėdome aiškių gerų rezultatų, kuriuos duotų skiriamas finansavimas. Todėl bendros vieningos taisyklės yra labai svarbios. Mes tikrai norime išvengti žūb renacionalizacijos. Ši politika turi išlikti europinė politika. Todėl mūsų manimų labai svarbu toliau dirbti šią kryptimį Be abejo, tai, kas turi būti padaryta um, vietoje, turi būti padaryta ir pirmininkas prašo jau baigti pasisakymą, nes labai virštas pasisakymo laikas. Gerai, pirmininkė, baigiu. Taigi aš tiesiog noriu pasakyti, kad turime toliau dirbti ir pasirūpinti kad būtų visi reikalingi elementai tinkamas dėlioti. Minutę are kolegul Ivan David de la grupul ID. Ivan David, ID. Dvi minutės. Aš e, noriu reaguoti į tai, kas sakė pane Sander. Pirmiausiai noriu kai ką visiems priminti. Atsiprašau, jeigu kartosiuosi. Apie kokią bendrą žemės ūkio politiką mes kalbame? Visiems taikomos tos pačios prievolės, bet sąlygos yra skirtingos ne tik aplinkos, bet ir ne tik gamtinės sąlygos, bet ir situacija kitokia, negu kad buvo 13 metais investicijų sąnaudos ir aplinkybės skiriasi. Mes norime, kad aplinka būtų sveika, bet reikia elgtis racionaliai ir realistiškai. Mūsų tikslai negali būti kažkokie nepagrysti tikrovė. Nepamirškime, kad žemės ūkis yra verslas ir jis turi atsipirkti. Reikia uh, užsidirbti pelno iš tos veiklos. Tai, kas siūloma, uh, E, neužtikrins, ves link žemesnių pajamų ir nebus pasiekta aplinkosaugos tikslų. Aš e, manau, kad kartais mes bandome kalbėti apie tam tikrus e, tikslus, kriterijus, bet tai yra labai neaišku. Turime klausti savęs, ar visa tai turi kokios nors prasmės. Žemės ūkis neturėtų uh, turėti išspręsti bioverovės e, klausimą. Manau, kad mes neteisingai dabar naudoj, naudojamės žemės tokiu taip, reikia aplinkosaugos dalykų nepamiršti, bet e, neperdėkime. Aš dar noriu pasakyti, kad e, tiksliau paklausti komisijos. Mes laukiame patikslinimų per trišalės darybas, ar tai bus, ar dabar mes šioje salėje pasitikslinsime dėl pateiktų pasiūlymų. E, toliau Tilimets dvi minutės žalių vardu. Dėkui pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms už bendradarbiavimą. E, dėkoju ir pranešiai, kurios darbas buvo sudėtingas. E, Piliečiai nori e, kokybiškos žemės ūkio e, politikos, kur ištikrintų viešasis gyvybės už viešasis lėšas. Ir e, veiklos rezultatų kontrolė pirmas teisingas žingsnis, bet iš tų pasiūlymų matome, kad ne viskas bus gerai. Mums reikia daugiau garantijų, kad tas e, veiklos modelis pasiteisintų. Nacionaliniai strateginiai planai bus pagrįsti e, konkrečiais e, tikslais, kiekybiškai vertinamais pagal strategiją nuo lauko prie stalo. Antras dalykas, reikia užtikrinti skaidrumą tikslumą, tikrinant, kiek išleidžiama klimato priemonėms. Galiausiai realus poveikis planų bus nuolat stebimas ir reikės koreguoti planus, kai būtina. Ką žemės ūkio politika padarys atkuriant biovairovę, mažinant emisijas užtikrinant geresnę dirvos kokybę, padid, siekiant padinti ūkininkų skaičių, tie klausimai yra e, kol kas be aiškių atsakymų. Mes turime iškoti tokių aiškių atsakymų. Ačiū. Dėkuoju dabar EKR vardu ponas Kšištof Jurgel. Dvi minutės. Pirmininkė, noriu pateikti klausimą komisijai. Mes e, kalbame apie reformą, kuri užtikrintų geras konkurencinės sąlygas visiems ūkininkams, kitaip tariant, be skirtumų jokų. Jau kalbame apie horizontalų reglamentą 393. Tai labai politinė prasme sudėtingas dalykas. Reikia dar daug ką padaryti. Turime, kaip žinia, du pasiūlymus pranešėjos e, pasiūlymas artimesnis komisijos pasiūlymui ir EPP, EKR pasiūlymas, e, kuriame e, kriterijai, siūloma kriterijus pakeiti, pakeisti vertinant išlaidas Taip pat e, noriu pasakyti, kad mums atrodo, jog antrasis sprendimas yra geresnis, nes kalbam e, apie bendrą žemės ūkio politiką. Noriu padėkoti e, pranešiai, taip pat sekretoriatui ir visam komitetui už paramą tam, kad galėtume e, nudirbti šį sudėtingą e, E, darbą ir mes daugam pritarsime iš minėto pasiūlymo. Kitas dalykas, kas mums kaip frakcijai labai svarbu, smulkieji ūkininkai, kurie turi mažiau negu 5 hektarus, jiems turėtų nebebūti taikomos sąlygos reikalavimas, nes kitaip gali sustaryti milžinišką administracinę naštą tiek atitinkamoms administracinėms struktūroms, tiek tiems mažiesiems ūkininkams. Uh, Mes e, taip pat e, dėl paramos e, norime, kad valstybės narės pačios galėtų nuspręsti. Dėkuoju. Kris Makmanus guoja. Dvi minutės. Please press the speak button. Spauskite mygtuką kalbėjimo, mikrofono mygtuką. Pone Makmanus.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 pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams labai konstruktyvus vyko darbas e, svarstant šį dokumentą dėl bendrojo rinkos organizavimo. Mes e, dirbame rengdamiesi plenariai sesijai, kuri e, kurioje bus priimtas sprendimas. Mes pagal 2013 2017 metų pasiūlymus dirbame taip pat 17 metų omnibus pasiūlymą ir pasiūlymus dėl skaidrumo e, tvarkant rinkas, taip pat intervencijas e, krizių metu dėl restruktūrizavimo sektorių ir dėl pasiūlos ir e, konkurencijos teisės įtvirtinimo. Ir pateiktos teisėkuros priemonės pavyzdžiui, dėl etikečių maistinės vertės vynui, ir dėl vynuoginų iki 50 metų. Dėl tų visų klausimų galime pasakyti, kad parlamentas e, turi viziją e, ir poziciją gana ambicingą. Pradiniai komisijos e, pasiūlymai, tiksliau, komisija e, nieko nepasakė šiais klausimais ir e, gali e, E, kilti pavojus, kad mėnesio pabaigoje netaip ambicingai, netokį ambicingą rezultatą e, pasieksime, nes ši, nors šis klausimas yra labai svarbus ir aš tikiuosi, kad parlamento užmojo pakaks, nežiūrint valstybių narių kai kurių poziciją, kad mes e, patvirtinume tvirtą poziciją. Tikiuosi, kad komisija mums pritars. Prieš baigdama pirmininkė noriu pasakyti, kad Mm, kreipiuosi generalinį direktorių ir norėčiau, kad jis patvirtintų uh, komisijos įsipareigojimą uh, dėl pratesimo deleguotojų aktų galiojimo, uh, dėl krizinio valdymo vyno sektorioje, nes vyno sektorius labai laukia šio sprendimo. Patvirtinkite, ar tikrai yra priimtas toks įsipareigojimas. Deci, din partea grupului Renew. Ačiū toliau Renew frakcijos e, atstovas ponas Deserkliu Žeremy. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū visiems. Aš visų pirma noriu padėkoti Erikui Andriju. Man atrodo, kad mums pavyko šiame pranešime iškelti temą, kuri yra svarbi visiems mūsų Europos ūkininkams. Ir aš sakyčiau, kad e, tai yra svarbu ir ekonominiai pusė, ir darbo organizavimo pusiai. E, mes e, suprantame, kad tokiu būdu yra nustatoma jų produktų vertė. Šioje srityje mes turėtumėm išsikelti daugiau, iškelti daugiau tikslų gamintojų organizacijoms turėtume įvardinti aiškius pasiūlymus, kaip įgyvendinti naujas priemonės, kad e, to ekonomikos ryties dalis e, ir jos organizavimas būtų Europos tema. Apie tai turėtų būti kalbama trialoge ir mes turėsime e, apie tai kalbėti. Mes uh, Turime aiškiau kalbėti apie krizės valdymą ir apie geresnį nuoseklių tikslinių priemonių įgyvendinimą e, žemės ūkio srityje šiuo sudėtingu laikotarpiu. Tam reikia padaryti spaudimą ir aš Žemės ūkio komitete penktadienį jau sakiau, kad man atrodo, jog turėtume uh, išsikelti dar daugiau ambicingų tikslų e, šioje srityje. Aišku, ekonominiai, ekologiniai tikslai yra labai svarbus, bet aš dar kartą noriu pakartoti, kad jeigu žemės ūkio eksportui e, nebus užtikrintas finansinis solidarumas, tai ekologinių tikslų pasiekti bus labai sudėtinga. Taigi labai svarbu, kad mes pasiektume gerą pusiausvyrą per trialogą ir aš tikiuosi, kad Europos komisija e, šioje srityje uh, E, atsiprašau, e, mūsų komitetas šioje srityje labai gerai e, suformuluos savo poziciją ir mes sukursime gerą bendrąją rinką žemės ūkio produktams. Ačiū. Toliau ponas Lebreton iš ID frakcijos dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti. Uh, tiems, e, kurie pradėjo kalbėti apie vyną be alkoholio ir keulieną be mėsos. Tai yra vartotojų apgaudinėjimas ir mes turime kalbėti apie kokybišką konkurenciją E, visose žemės ūkio srityse ir vyno gamintojų ir gyvulininkystės augintojų srityje. Vyno augintojų dabar labai daug nukentėjo e, dėl COVID, e, taip pat dėl EBUS sankcijų, kurias pritaikė Junktinės Amerikos valstijos. E, supraskime, kad rodikliai turi būti labai aiškus ir reikia, kad nebūtų daroma klaidų. Kai kalbame apie mėsą, e, E, dešres ir kitus dalykus, e, siūlymą e, juos paversti vegetariškais. Man atrodo, kad tai būtų labai pavojinga. Aš žinau, kad prancūzijos jautienos, kiaulienos ir vištienos augintojai pasmerkė tokių produktų įtraukimą į mėsos skyrių, turime galvoje vegetariškų produktų. Vegetariška mėsa yra, žinia, finansuojama labai žymaus prancūzų milijardieriaus, pano Xavijal. Uh, Tai yra mm, pažeidimas rinkos taisyklių. Mes, kalbama, mes, kovojame apie tai, kad reikia, mes kalbame apie tai, kad reikia kovoti su e, gyvūnų kankinimus, bet kalbėkime ir apie geresnės sąlygas ūkininkams. Mes dabar kalbame apie food tech keliamą grėsmę e, žemės ūkio e, sektorius dėl to yra labai susirūpinęs. Mes turime pabrėžti, kad tie dirbtiniai produktai nenusipelno būti vadinami mėsa, dešrelėmis ar kažkuo kitu. E, mūsų ūkininkams tai sukelia labai rimtą krizę. Mulțumesc, chiar acum are cuvântul pentru două minute din partea grupului. Labai ačiū dabar žaliesiems žodis ponas Bitung dvi minutės. Je, je, vous vois en tout cas. Oui, c'est bon Tout le monde m'entend euh, vous... Aš e, pirmiausia noriu padėkoti pranešėjui, sekretoriatui ir visai komandai rengiant šį dosiją. Padirbėta labai gerai. Visi e, labai gerai e, tą pabrėžė. Aš kaip naujas Europos parlamento narys galiu pasakyti, kad uh, E, turiu apgailestauti dėl to, kad mes sugebėjome pradėti iš naujo svarstyti labai nedaug straipsnių ir todėl atinkamai naujų priemonių yra nedaug numatoma. Man atrodo, kad e, mes e, turėjom pakankamai pagrindo daugiau straipsnių pradėti nagrinėti ir kai mes kalbame apie sanitarinių priemonių taikymą, tai e, turėjo būti pradėta svarstyti daugiau straipsnių. Aš norėčiau apie du dalykus pakalbėti - atlyginimus ūkininkams ir e, viešųjų konkursų skaidrumas. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus aspektai, kai kalbame apie bendrąją rinkos organizavimą. Netoleruotina yra tai, kad Europoje ūkininkai gauna už savo produkciją e, apgailėtinas sumas. Ogi bendro rinkos organizavimo sistemoje apie tai jau daug kalbų yra kalbama, e, labai daug metų apie tai yra kalbama. Mes turėtume kalbėti apie geresnį atlyginimų reglamentavimą, tai yra pirmas dalykas. Mes turime suprasti, kad maistas nėra tokia prekė kaip visa kita, tai yra produktas, tai yra prekė, kuri yra būtina išgyvenimui, todėl labai svarbu, kad ūkininkai uh, E, nenukentėtų. Žemės ūkio liberalizmas, man atrodo, kad tai būtų negeras ženklas ir e, žemdirbiams, ir aplinkosaugininkams. Mes turime rasti e, stiprios ekonomikos kelią, kad ūkininkai galėtų įgyvendinti ekologinius reikalavimus E, bendroji žemės ūkio rinka yra labai geras būdas įgyvendinti žaliojo kurso tikslus. Todėl e, bendrausios rinkos organizavimą mes turėtumėm aptarti daugiau dar kitą savaitę. Ačiū. Da, mulțumesc și eu, iar acum dau cuvântul pentru două minute. Ačiū. Toliau Ruza Tomasič iš EKR dviem minutėm. Thank you very much. I want to thank all the Ačiū, aš noriu padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams, man atrodo, pavyko atlikti gerą darbą, tačiau m, mm, yra vienas dalykas, iš tikrųjų du dalykai, kurie man dar kelia nerimą ir aš norėčiau išgirsti atsakymą. Uh, Visų pirma, tai būtų mėsa ir produktai mėsos pagrindų. Tai yra Europos įprastinio mytybos režimo kultūros dalis ir tradicinį maistą normalu yra ginti ir vengti, kad tokių dalykų, kuomet um, tas pats pavadinimas, kuris tradiciškai buvo naudojamas vienam produktui, būtų dabar naudojamas kažkam kitam. Ir pavyzdžiui, produktai uh, vegetariškai, veganiški, veganiški produktai, aišku, turi teisę būti rinkoje, turi būti prieinami mm, vartotojams, tačiau visiškai logiška, kad skirtingi, visiškai skirtingi produktai turėtų visiškai skirtingus pavadinimus. E, tai yra veganiški ar mėsiški produktai. Ir turėtų būti kiekvienu atveju, kiekvienai specifiniai situacijai um, prie taikytos priemonės, sakykime, dabar, kuomet yra krizė skirtingiems, kri, skirtingiems sektoriams reikalingos visiškai skirtingos priemonės. Veikla pradedama skirtingais sezonais, veikiama yra visiškai skirtingai ir manau, kad todėl ir priemonės turėtų būti irgi konkrečiai pritaikytos kiekvienam sektoriui. Ačiū. Cuvântul domnul Petros Coc. Ačiū. Petros Kokalis, GUE, dviem minutėm prašom. Thank you. Thank you, Mr. President. First of all, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai, um, visam personalui, kas mums padėjo dirbti per šiuos mm, klaus, e, e, dirbant šio klausimu ir kalbant apie bžūp reformą, iš tikrųjų reikalinga ta reforma, prisiderinant prie žalio kurso, prie visos pasikeitusios strategijos, kad būtų galima iškirsti kelią katastrofiškai klimato kaitai mm, ir katastrofams ir ir ši pandemija taip pat parodė, kad mūsų um, žemės ūkio ir maisto sistema yra visiškai netinkama, ji yra labai pažeidžiama ir reikia, aišku, um, tvariau naudoti nat, gamtos išteklius, reikia galvoti apie mūsų ateitį, kuri būtų garantuota mūsų piliečiams, ūkininkams, ateities kartom visai planetai. Ir žūp reforma yra būtina ir mūsų užmojai turi dėrėti su mūsų veiksmais ir kitą savaitę, kai balsuosime, tas turėtų būti aiškiai matoma. Per nelik dažnai mes nesuprantame, kad ūkininkai yra e, labiausiai pažeidžiami ir pirmieji patiria tą smūgį, kurį suduoda klimato kaita. E, ūkininkai turi, aišku, pirmi prisitaikyti taikyti prie besikeičiančių sąlygų ir todėl mes turime padaryti viską, kas yra įmanoma, kad jiems padėtumėm, kad jie būtų atsparesni, kad jiems būtų lengviau prisitaikyti prie naujų sąlygų. Ir turint omenyje visą sveikatos, maisto, aplinkosauginę krizę, ta pagalba yra būtina. Mūsų žūp turi aukti ir um, stiprėti ateityje ir būti tinkama. Mulțumesc pentru intervenție, <clears throat> iar acum Ačiū. Baigiame šešėlinių pranešėjų e, pasisakymų sąrašą. Dabar kiti Žemės ūkio komiteto nariai. Herbert Dorfman, vienai minutiai APP vardu prašom. Ačiū pirmininkė. Manau, kad laikas yra iš tikrųjų pereiti jau prie balsavimo, metai ir pusantrų jau dirbame, panašu, kad jau nieko naujo gal ir nebebus padaryta, turint omenyje penktadienio diskusijas ir, ir praeitos savaitės procedūrą, kaip žaliųjų um, atstovai sakė, galbūt procedūra nėra ideali, tačiau aš EPP vardu noriu pasakyti, kad uh, Kartu dirbdami su Envi komitetu mes tikrai nesužlugdėme proceso. Procesas vyko ir, ir vyko šešėlinių mm, komitetas. Taip, kai kas skundėsi, kad mm, ne, negerai buvo suplanuotas tas darbas, bet galime pasidžiaugti, kad galiausiai mm, visgi pavyko tą darbą atlikti tarp šešėlinių pranešėjų ir dabar jau einame į plenarinę sesiją. Kai kas sako, kad išradinėjame dviratį, turime milijonus ūkininkų, kurie yra išties išsilavinę, turi didžiulę praktiką dirbant ir e, aišku, galima stengtis tobulinti, gerinti situaciją gerai, bet reikia pasakyti, reikia pripažinti, kad tikrai jau daug kas yra padaryta ir šiandien ir tvarus ūkininkavimas jau šiandien Europoje yra real, realybę. Nu- Ačiū. Toliau Paulo De Castro, socialdemokratų frakcijos vardu vienai minutiai. Ačiū, prezidentė. Ma, e... Ačiū, pirmininkė. Atliktas didžiulis darbas, trys milžiniški klausimai, papildantis vieną kitą. Kitą savaitę plenarinėje sesijoje Šie klausimai bus aptarti ir bus balsuojama ir aš labai tikiuosi, kad ir Envi komiteto nariai mus palaikys, ypač ir dėl strateginių planų, nes bendras siekis buvo, aišku, patobulinti tekstus ir mm, teiksim, bus, teiksime pakeitimų jau ne kaip komitetas, bet kaip frakcija. Uh, Ir labai tikiuosi, kad kitą savaitę um, užbaigsime šį darbą, bet žinoma, svarbiausia yra palaikyti mūsų pranešėjus. Ačiū. Toliau. Klod Grafa Žaliųjų frakcijos vardu. Vienai minutiai prašom. Merci, monsieur le président. Euh, chers collègues, mon groupe politique. Ačiū pirmininkė. Mano žaliųjų frakcija jau seniai siekia esminės žūp reformos, kadangi susidurime su milžiniškais klimato, biologinės įvairovės, kokybiško maisto visiems, tinkamų padarių pajamų ūkininkams, maisto, kuris būtų iš arti patiekiamas piliečiams, kurio gamyboje būtų tausojamas kraštovaizdis iššūkių. A, yra pateiktos įvairios strategijos dėl biologinės įvairovės, nu, dėl maisto grandinės, nuo ūkio iki stalo ir taip toliau. Žemės ūkio politika turi išlikti vieninga ES ir čia mes galvojame, kad gali būti e, konkurencijos iškraipimų tarp valstybių narių ir būtina su tuo kovoti. Mums reikia iš ties plačių užmojų e, žalesnės žemės ūkio politikos kryptimi. Mums reikia e, galvoti apie efektyvų žalinimą, kad nebūtų tai vien tik tai žodžiai ir reikia galvoti apie tinkamą pagalbą ūkininkams, kad nebūtų skatinama koncentracija ūkių, stambinimas, kad iš tikrųjų būtų palikta erdvės jaunimui, smulkiems ūkininkams. Mums reikia minimalaus reguliavimo, kad tai būtų iš ties atitinku, atitinku sveiko proto reikalavimas, kad tai būtų išmintingai tai padaryta. Ir um, reforma, jeigu būtų tokia, kad nebūtų jokių naujų vizijų, jokio naujo, naujų vėjų, jokių, jeigu būtų tik tai tęsiamas vakar dienos darbas, tai būtų visiškai netinkama. Um, žemės ūkis tai yra praleista proga atgaivinti, atnaujinti Europą. Europą, kuri būtų aktyvi, kuri apjungtų piliečius. Kristensen, konvencija, kad... Ačiū, ponas Kristensen. Turėjome sukeisti kalbėtų eiliškumą, kadangi um, kolegos turėjo išvykti. Kaip ūkininkas puikiai žinau, žūb reforma kokia yra svarbi ir aš labai tikiuosi, kad Europos parlamentas pateiks tvirtą poziciją tarybai. Reikia pa, paprastų taisyklių. Reikia sutelkti didesnį dėmesį į aplinkos apsaugą, klimatą, kovą su klimato kaita, biologinės įvairovės stiprinimą, kad ūkininkai galėtų vykdyti savo veiklą tinkamai. Ir aš galvoju, kad reikia e, e, remti šlapžėmės įvairias vietovės, kuriuoms reikalinga pagalba ir biologinė įvairo, biologinės įvairovės klimato um, prasme, tai būtų labai svarbu, kad būtų sutelktas dėmesys būtent į tvaresnį ūkininkavimą, o ne vien tik tai griežta taisyklių laikymasi. Ūkininkai Mm, dirba išmintingai ir aš tikiuosi, kad mes lygiai taip pat pasielgsime balsuodami kitą savaitę. Cuvântul uh, domnului Zoido Alvarez din partea grupului PP pentru... Ačiū. Čia dėl Alvarez. Dėkui, pirmininkė, jau pasiekėme bendrus žemės ūkio politikos finišo tiesiai. Noriu pasakyti, kad EPP Ispanijos delegacijai kyla labai daug susirūpinimo, lieka labai daug susirūpinimo dalyko. Uh, E, bandoma pakeisti e, bendrosios žemės ūkio politikos modelį. Mes norime, kad ta pasiūloma, e, dabar siūloma architektūra raudona, žalia taptų juoda ūkininkams ir mes turime suvokti, kad mes esame pagrindiniai maisto gamintojai pasaulyje, turime užtikrinti visam kontinentui maistą ir mes kalbame apie strateginius dalykus. Uh, Ir e, turime galvoti apie šį sektorių ir kaip mes elgiamės pandemijos kontekste. Mes ir toliau turime e, siekti, kad e, atsirastų ekonominių galimybių, darbo, būtų darbo vietų ir mes turime e, užtikrinti aukštą lygį žemės ūkio ir taip pat nepamiršti, kad mūsų aplinkos saugos ir gyvūnų gerovės standartai yra aukščiausi pasaulyje ir mes neturėtume e, kelti pavojaus tiems dalykams, bet taip pat turime suvokti, kokia realybė yra kaime. Ir nežinau, kaip kitaip elgiantis bus galima paaiškinti e, ūkininkams, ką mes darome. Ir baigdamas norėčiau paprašyti generalinio direktorius, kad nepamirštų, jog reikia pratesti deleguotojo akto e, vyno sektorio galiojimą, nes tai yra labai skubus klausimas ir labai svarbus. Dėkui, pirmininkė. Mulțumesc și eu, iar acum are cuvântul pentru un minut doamna Clara Aguilera. Toliau, ponia Clara Aguilera, vienai minutei. Sveiki visi. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems panešėjams už atliktą darbą. Buvo sudėtinga dirbti, tą suprantu ir dėl to ypatingai jiems esu dėkinga. Bet e, manau, kad e, BŽUP reforma e, vyksta, bet neturime e, dėl strateginių planų įsipareigojimų aiškių ar e, susitarimų galutinių kompromisų. Aš e, žinau, kad ne taip turėtume dirbti. Taip, visi dirbo spaudžiant laikui, bet tai neteisingas gal požiūris, nes mes labai daug ko rizikuojame. Daug buvo kas, gal pasakyta apie žalį architektūrą, bet man taip pat e, norėtųsi, kad būtų kalbama apie konkurencingumo užtikrinimą ūkiuose ir už, kad būtų užtikrintos pajamos ūkininkams. Tai yra taip pat svarbu kaip ir žalioji architektūra, dėl to aš tikiuosi ir noriu, kad per plenarinį sesiją komisija komitetai kai kurie pateiks e, tokius pakeitimus, kurie leis mums protingą pasiekti susitarimą. Ir dar vienas dalykas man kelia surūpinim, ir, ir, ir tai, tas dalykas man kelia didelį surūpinimą, tikiuosi, kad vis tik tai viskas bus e, išspręsta sėkmingai. Toliau Angelo Džioka, ID vardu, prašom. Vieną minutę. Dėkui pirmininkė. Svarbu labai atkreipti dėmesį jūsų į tą faktą, kad e, BŽUP biudžetui e, labai smarkiai mažinamos lėšos. Piliečiai supranta, kad šis laikmetis labai svarbus žemės ūkio ES, BŽUP ir biudžetui. Mes matome investicijas į bendrą žemės ūkio politiką, bet yra daug problemų. Aš nenoriu dabar kalbėti apie maisto saugumo svarbą ir kiek yra iššūkių žemės ūkiai pasaulio rinkose, bet e, yra labai svarbu užtikrinti, kad BŽUP išliktų svarbiu e, ištekliumi ne tik pačiam žemės ūkiui, bet ir mūsų vaikams. Mulțumesc. Iar acum dați-mi voie pentru un... Dėkuoju. Aš pats noriu minutę pakalbėti šiuo klausimu. Keletas trumpų pastebėjimų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams už jų visų pastangas siekiant e, pasiekti sustarimo dėl tų trijų labai svarbių dalykų tiek ūkininkams, tiek vartotojams. Mes pradėjome dar darbą per ankstesnę kadenciją ir dirbome daug, kad pasiektume šį etapą. Taip, galima labai daug ką išsakyti, pastebėti, galvojant apie rezultatą mūsų darbo. Tačiau mes turėtume prisiminti vieną dalyką, kad uh, ūkininkams reikia priemonės, kuri užtikrintų stabilumą jiems tiek e, trumpuoju, tiek ilgesniu laikotarpiu. Ūkininkams reikia supaprastintos BŽUP, jiems e, reikia kuo mažiau biurokratijos, kuo mažiau apribojimų. Bet kaip sakė kolega Dorfmanas, mūsų ūkininkai žino, kaip uh, dirbti. Mes paprasčiausiai turime jiems suteikti priemonės, kad jie galėtų tęsti savo darbus. Mes apie tai kalbėjome keletą kartų komitete. Turime nepamiršti taip pat ir vartotojų, nes jiems reikia užtikrinti nepenelik brangų maistą ir kokybišką maistą. Būtent dėl to turime šią priemonę, kaip galima greičiau patvirtinti, dėl to noriu paraginti visas frakcijas nepateikinėti pernelyg daug pakeitimų, kad galėtume pradėti trišalės dėrybas ir pasiekti rezultatų įdėgiant reformą ūkininkų labai, kad jie turėtų stabilę e, priemonę užsitikrinti ateičiai. Dabar Zbignevas Kužmiuk. Dėkui pirmininkė, ponios ir ponai. Labai ačiū visiems pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams, kurie dirbo ir ankstesnę kadenciją ir dabar tikrai milžinišką darbą jie atliko. Aš tikiuosi, kad mes e, sugebėsime užtikrinti rezultatą ir kad tie reglamentai bus greitai patvirtinti. Ir kad dauguma jiems įtars nepriklausomai nuo e, galimų pakeitimų skaičiaus. E, mūsų frakcija e, vertino e, komisijos pasiūlymą dėl intervencijų, dėl pirmojo ramščio. Aš kalbu kaip valstybės atstovas, valstybės, kurios ūkininkams mokama mažiau negu pusė ES vidurkio tiesioginių išmokų. Mano frakcija EKR nori, kad nebeliktų kriterijos, pagal kurį būtų e, keliami tam tikri reikalavimai smulkiesiems ūkininkams, smulkiesiems ūkiams ir aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti susitarimą, kad mes galėtume pagerinti ūkininkų gyvenimą. Dėkoju. Dabar Dino Džeruso. Jis nėra prisijungęs. Ponas Ropė nori pasisakyti. Aš nesu tikras, ar jis prisijungęs, bet jeigu taip, tai prašom, jam vieną minutę. Rupi, press the, the speak button, please. Prašau kalbėti. E, ačiū pirmininkė už e, suteiktą žodį. Iš tikrųjų, ir aš noriu padėkoti tiems žmonėms, kurie daug dirbo tos 2,5 metų, kad e, šiandien turėtumėm rezultatą. Aišku, gaila, kad mes komitete nebaigėm apsisprendinėti visų klausimų, juos perdodami plenarinį posėdį, plenarinį balsavimą. Na, aš tikiuosi, kad mes ten surasim kompromisą ir spręsim tos klausimus. Noriu pasakyti, kad per tą laiką labai daug kas pasikeitė. Be COVID ir nauja žalioji darbo tvarkė, ir nauja strategija nuo lauko iki stalo, ir biovairovės strategija, ir klimato rodikliai, bet pinigų tiem dalykam išspręsti mes mes duoti nenorim. Mes e, žinom, kad parama europinė parama sudaro maždaug 20-30 procentų ūkininko pajamų. Visa kita jis turi uždirbti pats. O reiškia, reguliuoti rinką bandom, o pajamų reguliuoti nenorim. Todėl man gaila, kad mes turim labai skirtingas situacijas valstybėse narėse ir kad iš vienų šalių, reiškia, žmonės važiuoja dirbti tos pačius žemės ūkio darbus į kitas šalis. Turim užbaigti šitos klausimus mums turim pasiekti pilną išorinę konvergenciją per šitą laikotarpį iki 27 metų ir turim surasti mechanizmą, kaip sureguliuoti pajamas, kad ūkininkai gavę 20-30 procentų paramos galėtų išgyventi. Ačiū visiems. Da, mulțumesc, mulțumesc domnule Rope. Labai ačiū, ponia Ropė. E, likus laiko dar galime pratesti diskusiją ir žodį suteiksiu ponui Bokovič. Vieną minutę jums. And, uh, all, Ačiū už man suteiktą žodį ir dėkoju visiems pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams uh, už padarytą darbą. Žinau, kad nėra lengva ir aš tikiuosi, kad kitą savaitę rasime sprendimą ir galėsim pradėti dialogą. Uh, COVID krizė parodė, kad ūkininkų sektorius yra nepaprastai svarbus ir per COVID krizę pamatėme, kad yra reikalingi jauni ūkininkai, jauni sugebantis panaudoti naujas priemonės. Ir kartu su uh, kitais ūkininkaujančiaisiais pagerinti kaimo teritorijas bendrai. Aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau kalbame apie kaimo teritorijų digitalizaciją, skaitmeninimą, e, vadinu į precizinį ūkininkavimą ir kitus dalykus, kurie yra labai svarbus e, darbo vietoms ir gyvenimo kokybei kaimo teritorijose. Aš tikiuosi, kad šis dosie ir kiti dosie susiję su kaimo regionų plėtra leis paremti ūkininkus ir e, leis pagerinti kaimo teritorijas bendrai. Da, mulțumesc. Labai ačiū. Dabar aš suteiksiu žodį poniai Schneider. Jeigu dar kas nors, kas yra prisijungę internetu prie mūsų, nori pasisakyti, tai duokit ženklą, nes laiko dar turime. Paspauskit mygtuką speak, e, o tie, kurie yra salėje, galiu pasakyti, kad irgi galit prašyti pasisakyti. Ja, vielen... Ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Esu nauja parlamento narė E, tik tai gerus metus čia dirbu ir stebiu diskusiją apie BŽUP ir Žemės ūkio komitete ir ENVI komitete, aplinkosaugos komitete. Ir aš visiems noriu iš viso širdies padėkoti tai, kas buvo padaryta per paskutinius metus, kaip jie vykdė dėrybęs, ypač mums, naujiesiems Europos parlamente, jūs buvote labai naudingi, nes e, jūs turėjote mus įvesti į kontekstą, kad žinotumėm, kas anksčiau buvo diskutuota apie bendrąją Žemės ūkio politiką. Be to, kai kurios diskusijos E, mums buvo reikalingos tam, kad mes suprastumėm komitetų darbo procedūras. Vis tik aš norėčiau pabrėžti, kas dabar e, vyksta, kas mums svarbiausia ir dėl ko mes kitą savaitę balsuosime. Čia kalbame apie mūsų e, žemės ūkio ateitį ūkininkų, gyvulininkystės ūkininkų ateitį ir mes suprantame, kad reikia kalbėti apie aiškus planus ūkininkavimui, ūkininkavimo poreikiams ir pagrindinėms kompetencijoms žemės ūkio srityje. Pagrindinė kompetencija yra visų pirma siejama su E, ekologišku, sveiku, tvariu ūkininkavimu. Ir aš manau, kad ES ūkininkai sugebės tą padaryti ir išmokti tų dalykų. Kitas dalykas, suprantam, kad mes čia kalbame apie kaimo teritorijų ateitį. Čia e, kalbame ne tik apie ūkininkavimą, bet apie bendrą kaimo politiką. Ir per balsavimą mes dėl to nuspręsime. Ačiū uždėmesi. Mulțumesc, are acum cuvântul. Labai ačiū. Suteiksiu žodį kolegė Alvaro vieną minutę. Yes. Yes. Dear Shad. You can talk. You can talk. Thank you. Dear Shad, uh, I'm away, uh, I agree with um, the speech of uh, my colleague um, Zoidl. And... Aš sutinku su kolega, uh, labai svarbu, kad visi mūsų darbai būtų atspindėti šiame kompleksinėme dosijai. Mes turime kovoti už subalansuotą BŽUP. Naujoji BŽUP negali būti ideologiška. Mes turime sukurti ambicingą BŽUP. Be to, ūkininkai turi turėti galimybių tenkinti tos reformos reikalavimus. Jeigu ūkininkai to negalės padaryti, negalėsim praktiškai visa BŽP bus ne, nefunkcionuojanti, jos kaip ir nebūtų. Jeigu mes e, ambicingos BŽP ūkininkams neįdėksime, tai viską prarasime, nieko nepasieksime. Ačiū. <clears throat> Mulțumesc și eu. Dacă nu mai există alți colegi. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Jeigu ne, tada perinam prie komisijos. Ne, dar yra. Panas Andriuju, prašom. Pone pirmininkė, tik keletą žodžių pasakysiu dėl strateginės dalies nestebina tai, kad jūs prašote kolegų kalbėti, nes mes turime temą, bet kai kurių elementų mes nesugebėme susijęti su bendraja tema. Man viskas čia atrodo kaip maskaradas. Mes diskutuojame iš pradžių tik apie ES biudžetą, pavyzdžiui, ir e, išgirstame, kad kompromisas dar nepasiektas. Mes neturim kol kas reikalingo pagrindo atsakingai politiniai diskusijai. Balsavimo savaitė dabar ir, kaip sakė kolegė Giler, mes turime kalbėti apie net mūsų darbo metodus, apie pagarbą mums, deputatams ir ES piliečiams. Kalbant apie bendrą rinkos organizavimą, čia buvo pateikta daug klausimų. E, keletas kalbėjusių kalbėjo apie vyno sektorių, apie mėsos sektorių. Supraskime, kad diskusijose kompromisas nebuvo pasiektas, todėl plenarinėme posėdėje kiekvienas iš mūsų bandys pasisakyti tą temą, išreikšti savo poziciją. Ar mes kalbėtume apie mėsos augintojus, gamintojus, ar e, apie kitus klausimus. 2019 m. birželio mėnesį mes balsavome dėl septintojo priedo. Dabar per diskusijas tas priedas buvo iš naujo atvertas. Ir jeigu dabar atsitiktinai atsitiktų taip, kad dėl to priedo nebalsuosime, padėtis liks labai neaiški turės būti taikome tai, kas dabar yra pritimta 2019 metais. Mėsos produktai ar gali būti vegetariški, nebus aišku. Mes kalbame apie kompromisus. Apie Turime kreiptis į Europos komisiją, kad juridiškai būtų apibrieštos galimybės veikti. Taip pat mes turime aiškiai turėti teisininkų nuomonę apie tai, kaip galime apibriežti mėsos ar vištienos sektorių. Uh, Ir supraskime, kad turime atskirti augalinius ir gyvulinius baltymus. Pone pirmininkė, apie tai mes turim kalbėti ir aš tą norėjau pasakyti posėdžio pabaigoje. Ačiū, kad suteikėt man žodį. Labai ačiū. Konas Kristėse. Ačiū. Pakartosiu maždaug tai, kas jau buvo pasakyta, bet aš labai džiaugiuosi, kad praeitą savaitę mes balsavome dėl klimato teisės akto nes tai yra pagrindinis dokumentas, kuris apibrieš ir ūkininkavimo praktiką, ekologinę praktiką ir panašiai. Aš labai džiaugiuosi, kad BŽUP bus teikiama balsavimui kitą savaitę. Ūkininkai bus patenkinti. Mulțumesc și eu. Labai ačiū. Jeigu daugiau niekas nenori kalbėti, Jeigu nei vienas kitas kolega nenori kalbėti, tada suteiksiu žodį Volganui Bučer, e, Agri generalinio direktorato direktoriui. Prašau jūsų atsakyti į klausimus, kuriuos kolegos išsakė. Jeigu jūs negalite to padaryti dabar, galbūt galėtumėt atsakyti raštu. Aš pirmiausia noriu padėkoti pranešėjams, šešėliniams pranešėjams, koordinatoriams, visiems agri komiteto nariams už puikų darbą, už atsidavimą, rengiant pakeitimus komisijos pasiūlymui. Man atrodo, kad jūsų darbas buvo nelengvas, jis atspindėjo bendrošio žemės ūkio politikos kompleksiškumą Sunku sukurti BŽUP, kuri būtų ekonomiškai tvari, leistų užtikrinti deramas pajamas ūkininkams ir kuri būtų taip pat ekologiškai ir socialiai subalansuota. Taip pat aš noriu Jums padėkoti už labai konstruktyvų bendradarbiavimą su Europos komisijos tarnybomis. Esu tikras, kad turėsite galimybių per trilogus tą konstruktyvų puikų bendradarbiavimą tęsti. Dėkoju ir už tai, kad Jūs mus paremėte daugeliu aspektų. Norėčiau išskirti du pagrindinius klausimus, kurie labai rūpi Europos komisijai, vertinant pažangą e, pagal BŽUP, BŽUP reformos dosie. Daug Europos parlamento narių kalbėjo apie žalę architektūrą būsimosios BŽUP žalį architektūrą. Iš tiesų, tai yra ateities BŽUP kertinis akmuo. Ir visi uh, teisės aktų rengėjai ir taryba, ir parlamentas, ir galų gale komisija sutarė, kad e, ta bendroji BŽUP turėtų ženkliai prisidėti prie klimato tikslų. 30 procentų e, klimato tikslų kitoje daugiametėje finansų programoje. Todėl bendroji finansų e, žemės ūkio politika turi prisidėti 40 procentų prie klimato tikslų įgyvendinimo. Todėl mes turime labai atsargiai tikrinti ir kontroliuoti pasiūlymus, kuriuos dabar kūrėme. Kokie yra pagrindiniai elementai, kurie leido uh, įvardinti tas išlaidas ir paskaičiuoti tas išlaidas klimatui. Žinia, ne, e, yra numatytas 30 procentų uh, E, finansavimas e, e, ekologiškumui, tiesioginės išmokos 40 procentų yra apribojamos ir dar draudimo išmokos yra numatytos. Ir kaip mes dabar kalbam, ar ta, tas 40 procentų tikslas bus sutvirtintas naujaja BŽUP, ar BŽUP naujoji prisidės prie to, turime E, dabar aptarti, diskutuoti. Tai yra vienas iš mūsų labiausiai rūpimų klausimų. Kitas dalykas, apie kurį aš norėčiau kalbėti ir apie tai e, jūs diskutavote jau šiandien, tai yra naujasis įgyvendinimo modelis. Pagalvokime šiek tiek apie tai, koks buvo naujojo įgyvendinimo modelio tikslas, kai pasiūlė Europos komisija. Viena vertus, mes kartą ir visiems laikams iš tiesų sugebame uh, kasmet pateikti ataskaitas apie bendrosios žemės ūkio politikos veikimą. Ypač e, galvojant apie tikslus, kurie yra aptarti žaliajame kurse. Biologinė įvairovė yra tik vienas iš elementų. Ir yra labai daug studijų, kurios kiekvieną dieną skelbiamos ir kuriuose yra bendrošios žemės ūkio politikos indėlis prie tų tikslų įgyvendimo kvestionuojamas. Todėl, kad galėtumėm uh, e, iš tiesų pasverti, kaip žuvo prisideda, reikia įvertinti e, m, pagal aiškus kriterijus. Ir tą veiklą reikia nuolat peržiūrėti. Ir jeigu valstybės narės tam tikrų veiklos tikslų, veiklos kriterijų netenkina, joms turėtų būti numatytos tam tikros nuobaudos. Man atrodo, kad turim būti labai atsargus vertindami pasiūlymus tuo požiūriu. Antras elementas. Supaprastinimas biurokratijos mažinimas ūkininko gyvenimas mo palengvinimas. Šiuo požiūriu pagrindinis elementas yra bendrojo audito principas. Ūkininkas yra audituojamas vieną kartą ir tai daro valstybė narė. Tai yra pasiūlymas, kurį pateikė Europos komisija. Todėl mes iš tiesų turime būti labai atsargus, galvodami įvesti dviejų sluoksnių sistemą, kuri viena vertus vertintų veiklos rodiklius, o kita vertus vertintų žemės ūkio išlaidas pagal patikimumo kriterijus. Mes e, sąmoningai pasiūlėme, kad žemės ūkio išlaidos nebūtų vertinamos pagal tinkamumo kriterijus. Jos turėtų būti vertinamos pagal produkciją, pagal rezultatus, kurie tenkina, padary, kurie atitinka padarytas išlaidas. Ir aišku, kad yra labai svarbu, kad Europos komisija ir toliau tikrintų, ar valstybės narės laikosi taisyklių, uh, gyvendinamos kontrolės sistemas. Bet būtent tuo tikslu Europos komisija pagal savo naują gyvendinimo modelį siūlo, kad mes pagalvotume apie e, nacionalinės sistemas. Mes neturim pakeisti valstybių narių, mes negalime užimti jų vietos, kai atliekame kontrolę. Todėl aš tokias tik dvi pastabas ir norėjau išsakyti, nes man atrodo, kad jos yra labai svarbios bendrai mūsų pasiūlymo filosofijai. Dar kartą visiems jums ačiū už e, e, tokį kruopštų darbą e, ir atsidavimą bendrai žemės ūkio politikai. Ačiū. Domnule director, mulțumesc. Au fost două... Ačiū. Generalinį direktoriau. Du kolegos iš Ispanijos ir Prancūzijos jums uždavė du klausimus dėl deleguotų aktų ir vyno sektoriaus. Gerai, pakartosiu e, dėl e, deleguotų aktų ir vyno sektoriaus. Buvo užduoti du klausimai kolegų iš Ispanijos ir Prancūzijos. Gal galėtumėte atsakyti? Prašym. Ačiū pirmininkė. Aš galvau, kad man reikia pasakoti apžūp reformą, ne apie vykstantį darbą yra pradėtas parengiamasis darbas, man atrodo, mm, komisija komisijos, ko, ko, komisaro informacija tokia buvo ir gerbiami parlamento nariai iš Ispanijos, Prancūzijos, galėčiau pateikti jums tokią, to, tokią informaciją. Da, mulțumesc și eu, domnule, <clears throat> domnule director. Ačiū, generalinį direktoriau. Noriu padėkoti Jums komitetu komiteto narių vardu už puikų bendarbiavimą, mm, rengiant teisės aktus šioje srityje, kaip ir jūs. Mes norime mūsų ūkininkams tokias priemonės suteikti, kurios leistų jiems ne vien tik tai išgyventi rinkoje, bet ir klestėti, kokybi, gal, dirbti ir teikti vartotojams kokybišką gerą maistą dabar diskusijų apibend... diskusijų pabaigai suteiksiu žodį ponui Norbert Links mūsų pirmininkui. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegos, dar kartą aš noriu padėkoti Danieliui Būdą už tai, kad jis perėmė pirmininkavimą posėdžiui. Uh, Aš jau rašiau, kad e, aš dėl atsargumo priemonių uh, tu, turiu būti namie su, su, bendravęs su COVID sergančiu asmeniu. Uh, Paskutinis pusvalandis šio posėdžio parodė, kad jau atėjo laikas balsuoti. Įvairiausiuose reglamentuose ir sprendimuose labai aiškiai matome, kad kompromisai yra e, formuojami, yra reikalingi, išliko tik tai tokių nedidelių detalių, kurias dar nušlifuoti reikia, bet aš manau, kad jau e, ir žalieji, ir kitos frakcijos e, pagrindiniams kompromisams pritars ir kitą savaitę rimtų problemų neiškils. Aš noriu labai padėkoti pranešėjams ir pranešėjoms už visus tris dosijai. Piteriu Jarui, Rikiai Müller ir Erikui Andrė. Taip pat dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams. Kalbėtojas labai blogai girdisi. Buvo kalbama apie tai, kas padaryta buvo 18 metais ir kas 20 metais e, naujoje kadencijoje perimta. Beveik 7 tūkstančiai pakeitimų iš viso buvo pateikta. 2019 e, metais balandžio mėnesį tarsi tarpinė stotelė buvo padaryta ir mes balsavome komitete, buvo labai didelė dalis pakeitimo atmesta, su aplinkosaugos komitetu siekėme konsensuso. Uh, Kitą savaitę, apšiau praeitą savaitę frakcijose buvo apie tai kalbėta ir kitą savaitę balsuodami mes turime užtikrinti, kad e, bendro žemės politikai gautų naują charakterį, e, bet tai, kas yra vertinga, turi būti išlaikyta Ne viskas, kas dabar vyksta, yra blogai, ne viskas e, žlugo bendrojo žemės ūkio politikoje. Dabar mes kalbam tik apie naujų elementų ekologiškumo ir socialinės pusiausviros įvedimą. Ir mes balsuodami dėl skirtingų dalių galų gale turėsime e, parodyti, kad e, šiais metais patvirtinama reforma bus naudinga Europos ūkininkams ir uh, Iki 2027 e, metų jie turės aiškesnės darbo perspektyvas ir mes galėsime dar kartą pabandyti e, per kompromisus, nušlifuotus kompromitus e, išskirti aiškesnius pasiūlymus. Ir aš tikiuosi, kad kitą savaitę bus aišku visiems, kaip balsuoti. Visiems labai ačiū. Tikiuosi, kad e, mane supratot ir aš dabar suteiksiu žodį Daniel Būdai atgal. Da, îi mulțumesc domnului Norbert Lins. Uh, Ačiū Norbertui Linsui už uh, išsakytas mintis. Mes tikimės, uh, kad problemų didelių nebus. Mm, linkim jam sėkmės. Mm, iš tikrųjų nelengva mm, buvo dirbti šiais klausimais, kaip pirmininku jam nebuvo lengva vadovauti komitetui, šie klausimai buvo išties sudėtingi. O dabar kolegos jau nebegalėsiu suteikti žodžio daugiau niekam pasisakyti, nes turime pereiti prie balsavimo. Taigi pradėkime nuo tolinio balsavimo procedūrą, skelbiu ją ja, pradėtą. Balsavim, balsuoti bus galima nuo 18.40 iki 20 valandos visi parlamentarai balsuojantis, e, dalyvaujantis balsavime, tie, kurie yra čia posėdžių salėje ar kurie dalyvauja nuotolinių bodų posėdėje, turės visi balsuoti per programą e, iVote. Ir balsuosime dėl uh, pranešimo, kurį parengė Paulo De Castro, kuriam labai dėkojame. Visų pirma, prieš pradedant balsavimą turime patikrinti, ar turime kvorumą. No. Mm -hmm. 25 years. Yeah, it's good. It's good. Da, înțeleg că uh, avem vorul necesar pentru a putea... Panašu, kad turime kvorumą. Tad galėsime balsuoti dėl Next Generation EU priemonės ir ekonomikos gaivinimo priemonės kaimo plėtrai. Uh, Turiu paaiškinti, kad mūsų balsavimas bus sudėliotas į dvi sesijas. Penktadienį buvo paskelbtas balsavimo sąrašas, kurį galima atsidaryti programėlėje iVote. Taigi primenu, kad balsavimas truks nuo 18.40 iki 20 valandos. Jūs turėsite pateikti balsavimo sąrašą su pakeitimais ir kompromisiniais pakeitimais per iVote programą, iPad arba iPhone telefone. Turite įrašyti savo pavardę pasirinkdami iš parlamentarų sąrašo ir tada įrašykite, kaip balsuojate dėl visų pakeitimų, pasirinkdami atitinkamus mygtukus šalia pakei, kiekvieno pakeitimo jūs galite pateikti savo balsavimo biuletenį tiesiogiai į iVote, paspausdami mm, tinkamą klavišą play dešinėje viršuje ir pasirinkdami submit my ballot, pateikti mano balsavimo biuletenį. Tai pateikia sėkmingai gausite pranešimą generuoti PDF balsavimo lapą, kurį bus galima pasirašyti ir atsiųsti iš jūsų oficialaus EP elektroninio pašto į AgriVote. Ir turi būti pateikti balsavimo sąrašai iki 20 valandos. Vėliau gauti sąrašai jau nebebus atidaromi ir skaičiuojami. Um, taigi, kai jau bus pradėtas balsavimas, gausite elektroninio pašto žinutę per push. Uh, pranešimus iš iVote programėlės, patvirtinant, kad jau pradėtas balsavimas. Net jeigu ir negausite tokio push pranešimo, jūs vis tiek galite balsuoti. Balsavimas baigsis 20 valandą, tuomet sekretariatas surinks balsavimo sąrašus, sudarys juos ir E, galutinis balsavimas dėl darbinio dokumento su pakeitimais vyks spalio 13 e, dieną tiesiogiai per iVote programėlę be komagri posėdžio, be komagri posėdžio pakartoju. Ir dėl balsavimo procedūros bus pranešta parlamentarams elektroniniu paštu. Dar kartą pakartosiu, galutinis balsavimas dėl darbinio dokumento su pakeit, patvirtintais pakeitimais įvyks spalio 13 dieną tiesiogiai per iVote programą be komagri posėdžio, o po to um, pranešimai bus patei, uh, rezultatai bus pateikti raštu. Taigi, patikrinau, kad kvorumą turime, dabar paprašysiu visų mm, šiandien balsų dalyvaujančių parlamentų. Atsiprašau, pirmininkas sako, tau padarėme. Taigi, Noriu pranešti apie pakaitinius narius. Frank Bogovič pakeičia Petri Sarvamą ir Kristin Schneider pakeičia e, Mereid Maginės. Taigi, balsavimą pradedame. Atkreipiu dėmesį, kad Šiai balsavimo sesijai yra skirta iki 20 valandos laiko per, pateikti jūsų pirmą balsavimo sąrašą per iVote ir pasirašytus balsavimo biuletinius elektroniniu paštu. Prašom susisiekti su informacinės, e, informacinių technologijų pagalbos tarnyba, jeigu turite kokių problemų, jų telefonas yra um, plus 32 228 43800. Tokiu būdu viską pasakiau apie balsavimą. Ar turite kokiu kitų klausimų? Kiti klausimai pagal darbo atvarkė. Jeigu kitų klausimų nėra, tai tuomet pranešiu, kad kiti posėdžiai įvyks spalio 26 dieną nuo 16.45 iki 18.45 ir spalio 27 dieną nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 11.30 iki 12.30 taip pat ryte. Tokiu būdu posėdį baigiame, linkiu gražaus vakaro. Pirmininkas dėkoja vertėjams. Ačiū Jums.